mes jau galime pradėti mūsų posėdį. Šitas mikrofonas man geresnis. Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Man atrodo, kad nevėluojame. Jeigu visi susirinkote, tai galėsim pradėti. Dar kažkas gal prisijungs vėliau. Pradedame mūsų posėdį. Dabar kalbėsiu italų kalbą. Galime tvirtinti darbo atvarkę, man atrodo, prieštaravimų nėra. Vertimas turime prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, čekų, portugalų, suomių, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, slovakų, bulgarų ir rumunų vertimus. Mūsų posėdis, kaip įprastai, yra transliuojamas internetu. Taip pat norėjau pasakyti, kad um, jūs tikriausiai matėte, bet um, jūs pasiekė lapkričio 8 dienos koordinatorių sprendimai ir jie buvo atsiųsti iki lapkričio 10 dienos ir kadangi niekas nepateikė iki 14 dienos jokių prieštaravimų, juos galime laikyti patvirtintus. Taip pat e, galiu pasakyti, kad jums buvo išsiuntas elektroninis laiškas ir dėkuoju sekretoriatui mm, pranešimas, informacija apie mūsų apsilankimą e, Kielne ir Düsseldorfe 16 metų gegužės 18-10 dieną. Taip pat noriu pridurti dar kitą informaciją, kuri galbūt mums bus įdomi. E, pastaruoju metu yra dabar e, nagrinėjimas biudžetas, todėl noriu priminti, kad per paskutinį trilogą buvo pasiektas susitarimas dėl 17 metų biudžeto dalies kultūrai ir mūsų komitetas ypač kovojo dėl to, kad būtų padidintas finansavimas programoms ir dabar, kiek žinome, po to pradino Erasmus plus biudžeto sumažinimo e, buvo e, paskirti papildomi 50 milijonų. Ir taip pat turėsime 500 papildomų milijonų o taip pat e, milijardas numatytas iki 20 metų. Taigi tokiu būdu jau bus viršytos e, finansavimo lubos, kurios iki šiol mums buvo ne patenkinamos, buvo per mažos. Taip pat buvo skirta um, Euronet Plus programai papildomi 3 milijonai. Kol kas dar neturime informacijos dėl kitų mūsų programų, nes dar nebuvo pasiektas sustarimas. Ir taip pat buvo kalbėta apie Europos kultūrinio pavildo metus. Tam yra biudžete numatyta eilutė, tačiau dar nežinia, ar dėl to bus iki galo apsispręsta. Taigi, bet kaip jau pasakiau, yra atskira eilutė šiai e, temai ir 17 metams. Dabar dėl papildomos informacijos, tai čia yra mūsų visi šešėliniai pranešėjai, pranešėjai ir jūs galite jų klausti konkretesnės informacijos.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 Taip, aš pakartosiu. Tiesiog norėjau pasakyti ir pakomentuoti tai, ką jūs teigiate. Apgailestauju, kad būtent. Komitete turėtumėme tikrai sureaguoti į tai, kad apkarpamas Erasmus programos finansavimas. Niekuomet tai nebuvo daroma anksčiau. Mes visuomet prašėme, kad Erasmus programos finansavimas būtų išsaugotas ir kadangi mes esame kultūros komitetas, turėtumėme aiškiai pasakyti tiems, kurie to dar nesuprato, kad čia dėl laiko viskas daugiau susienė dėl pranešėjos. Sabina, eh, aš iš tiesų aiškinau, kad kalbant apie tą padidinimą, kurį paskelbė komisija, buvo kalba apie 200 milijonų, tai e, turiu pasakyti, kad gavome tik tai 100, o paskui papildomai buvo skirta 50. Tai tokia yra ta galutinė informacija. Gerai, kągi dabar galime pereiti prie temos, dėl kurios ir yra šis e, posėdis. Mes nagrinėsime pakeitimus, kurie susiję su labai svarbia direktyva. Tai yra audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Kaip jūs žinote, gavome 950 pakeitimų. Jie buvo patikti iki spalio 13 dienos po šio susitikimo bus žinoma naudinga pasikeisti nuomonėmis e, su, dėl tų pakeitimų ir dėl to, kaip e, galima būtų susitarti dėl e, kai kurių pakeitimų, nes kai kurie iš jų yra labai panašus. Bet dėl tų skirtingų, tai čia, žinoma, atskiras darbas tiek pranešėjams, tiek šešėlėms pranešėjams. Tai žinoma, mes visi siekiame suorganizuoti įvairius susitikimus su šešėliniais pranešėjais ir pirmasis bus kitą savaitę, jau lapkričio 29 dieną. Taip pat e, dabar e, kompetitingi komitetai jau dabar e, rengia savo nuomonės, kurias pateiks IMKO komitetas gruodžio 5, Jūri Envi sausio 12, Libė sausio 30 dieną. Ir Libė, aišku, pateiks savo nuomonę paskutinis. Ir tik tai po to mes galėsime kalbėti apie galutinį baigiamąjį balsavimą. Taigi mes nusprendėme, kad mūsų komitete galutinis balsavimas vyks vasario 28 dieną. Aš aišku pati labai tikiuosi, kad mes dirbsime iš vien, bendradarbiausime. Akivaizdu, kad yra e, skirtingų nuomonių, bet e, labai tikiuosi, kad e, tiek pranešėjas, tiek šešėliniai pranešėjai parengs subalansuotą galutinį tekstą ir mm, bus atviri įvairiems pasiūlymams. Mes pasistengsime, kad būtų pasiektas susitarimas dar per pirmąjį skaitimą pirmininkaujant Maltai ir taryba, be kita ko, 17 metų gegužė 23 dieną turėtų patvirtinti savo bendrąją poziciją. Taigi noriu labai padėkoti e, sekretoriatui už e, tą didelės pastangas, puikų darbą. Nes e, buvo tikrinamas tiek pakeitimų priimtinumas, tiek kiti teisiniai aspektai, todėl aš labai tikiuosi, kad mes viską suspėsime padaryti laiku. Taigi dabar iš karto norėčiau suteikti žodį dviem pranešėjams, paskiau šešėliams pranešėjams, o paskiau jau nariams. Visiems, kas paprašys žodžio. Taigi pirmiausia, Sabin Ferajas, o paskiau Petra. Ja, dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, kolegos. Taip, tiesa, mes sutarėme. Taip, aš pradėsiu, o po to Sabina po manęs pasisakys. Kaip jūs ir sakėte, turime galybę pakeitimų. Nedažnai tai pasitaiko. Imko komitete gal tai yra dažniau, bet kultūros komitete netaip dažnai. Tai tik tai rodo, kad uh, Šis pranešimas šioje kadencijoje sulaukė labai daug e, susidomėjimo 950 pakeitimų, plus pakeitimai, kuriuos esame pasiūlę jau mes pačios. Taigi virš tūkstančio būtų iš viso tų pakeitimų. 253 pakeitimai yra susiję su konstatuojamosiomis dalimis ir aš norėčiau pažymėti, kad visi, kurie esate esate dalyvavę trilogo posėdžiuose dėl teisėkuros aktų, matyt esate matę, kad dėl konstatuojamųjų dalių yra deramasi tik tai techniniuose posėdžiuose, kai pasibaigė visos oficialiusios dėrybos. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad, na, aišku, techniniai susitikimai, jau sekretratas apie juos yra kalbėjęs, bet visi, kurie skiriate daug dėmesio konstatuojamosioms dalims, nenusiminkite, jeigu pusė sakinio, tarkim, kur, kurį jūs pasiūlėte, galiausiai nebus įtraukta į galutinį tekstą. Mes stengsime, stengsime kiek įmanoma ir kuo galima greičiau pasirūpinti, kad pakeitimai dėl konstatuojamųjų dalių būtų įtraukti logiškai, nuosekliai nes norime, kad parlamentas turėtų stiprią poziciją trilogo dėrybose, kad mes nepralaimėtumėme taip jau smarkiai. Taigi, kuo daugiau jie mus įveiks dėl konstatuojamųjų dalių, tuo sudėtingiau bus parengti tokį tekstą, kurio mes tikimės. Perinant prie esminių dalykų, norėčiau paminėti kelis dalykus. Pirmiausia, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, pati terminologija. Yra nemažai pakeitimų, kuriais kuriuose pirmenybė, tai pirmenybė teikiama ankstesniems, ankstesniai terminologijai, bet audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos keitėsi dėl Teisingumo teismo primtų sprendimų ir mes, aišku, negalime to ignoruoti, nes keitėsi situacija. Yra ir kitų kolegų prašymų būtent išplėsti apibriešti ir kad šio teisės akto prieptis būtų išplėsta, kad būtų įtraukti ir algoritmai. kurie būtų tokie patys, kokios pateikia leidėjas, arba, pavyzdžiui, jeigu Facebooko tinklapyje būtų tokie algoritmai, tai jie irgi būtų įtraukti į šio teisės akto apriepti. Aš kaip ir suprantu tokius norus, bet galiausiai turime būti labai atsargus, nes jeigu išplėsime per daug tuos terminus, tas termino, tuo, tą terminologiją, tai tada kyla klausimas, ko pasieksime šią audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų direktyva. Ir ar tikrai čia yra ta vieta, kur reiktų įtraukti visas tas problemas, kurias bent kažkiek yra susijusios su skaitmeninimu. Ar mes ne per daug reikalaujame iš šios direktyvos? Nes bandome šią direktyvą įspręsti visas problemas ir tokiu būdu galime tik dar labiau nuvilti ir sukurti daugiau nusivylimo, nei bendrai išspręsti tas problemas. Ir taip pat manau, kad reiktų aišku, išlikti ir pakankamai ambicingiams, kad direktyva išlaikytų savo aktualumą bent keliarius metus, nes priešingo atveju mes na, nenorėsime vėl greitai jos peržiūrėti. Ir taip pat reikia surasti pusiausvyrą tarp to, ko galime pasiekti šią direktyvą ir taip pat turime pabandyti parengti ją taip, kad jie atlaikytų uh, laiko išbandymą, kad bent jau kažkiek ji išliktų aktuali. Kitas dalykas, kurį turėtumėme apsvarstyti, tai yra santykis su elektroninės komercijos ir priekybos direktyva. Akivaizdu, kad mes nenorime čia kelti kokių tai problemų šiai direktyvai, elektroninės priekybos direktyvai, ypač kalbant apie platformų organizuotojus. Ir Čia matyt teks tam tikrus dalykus pakoreguoti ir sukonkretinti, nes, kaip matome iš kai kurių pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti, yra būkštavimų, kad elektroninės priekybos direktyva tam tikrą prasme gali apeiti šią direktyvą. Kiti prašo, kad būtų aiškesnė, aiškesnis skirtumas tarp platformos paslaugų ir vartotojo generuojamo turinio pavyzdžiui, video platformos. Čia žmonės kaip ir nekontroliuoja transliavimo, tačiau kyla klausimas, kaip bus su algoritmais ir ar jie leidžia pozityviai suprasti elektroninės priekybos direktyvą. Taip pat e, platformos e, transliuojamos gyvai, čia vėlgi tai gali būti reguliuojama šioje direktyvoje. Ir aišku, mes panalizuosime tokią galimybę per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Buvo nemažai dar kitų pakeitimų, kur kalbama apie tam tikrą laisvę Čia septintas senos direktyvos punktas, bet yra dabar teikiami tokie platesni pasiūlymai, tai mes žiūrėsime, ar įmanoma čia surasti kokį tai tarpinį variantą, kad nebūtų per daug sudėtinga tiems, kurie siūlo turinį. Ir taip pat, kad per atitinkamą laikotarpį būtų galima uh, atsisakyti tų kliūčių visų ir užtikrinti tą laisvę. Taigi čia tikrai kyla ir formuojasi visai neblogas kompromisas. O dabar dėl žiniasklaidos galių mes galime tai įtraukti į šią mm, direktyvą, taip pat žaidimai čia vėlgi reikia išsiaiškinti, ar juos galime įtraukti į direktyvos apriepti ar ne, su šešėlinės pranešėjais apie tai pasikalbėsime. šiokių tokių struktūrinių pokyčių, faktiškai visai nemenkų struktūrinių pokyčių siūloma šiai direktyvai ir keliais pakeitimais yra bandoma įtvirtinti tuos struktūrinius pakeitimus ir yra bandoma išsaugoti aukštą vaikų ir nepilnamečių apsaugos lygį, netgi įdidinti, jeigu tą būtų įmanoma padaryti. Taip pat yra nemažai pakeitimų, susijusių su sponsorystė, sponsoriais ir produktų reklama. Ir vėlgi mes viską dedame dar kol kas į, kab, į skliaustelius ir norime, kad taisyklės galiotų visoms paslaugoms ir video e, dalymosi platformoms ir kitiems dalykams. Panašu, kad tam yra pritariama. Mes daugiau kalbėjome apie tas video dalymosi platformas, vaizdo dalymosi plat, platformas. E, Ir šiuo atveju yra laikomasi nuomonės, kad reiktų galbūt palikti komisijos pasiūlymą, kur siūloma neįtraukti viso to į reglamentą. Ir galbūt tuo met pasikliauti Elgesio kodeksu, bet šiuo atveju, aš manau, jeigu mes nuspręsime taip pasielgti, tai tuo met valstybės narės galėtų laisvai imtis veiksmų, jeigu iškiltų kokiu tai abejonių ir kažko imtis papildomai, jeigu savireguliavimo šiuo atveju nepa, nepakaktų. Taigi tokia galimybė egzistuoja atsakomybė, privilegijos, aš tai jau minėjau. Ir galbūt galėtumėme vienoje konstatuojamoje dalyje sustiprinti štai kokį aspektą. Elektroninės priekybos direktyva yra svarbesnė kalbant apie atsakomybę ir mes nenorime čia jos sumenkinti ar riboti, bet teisiškai kalbant, skirtumas tarp automatinio turinio ir kompiliuojamo turinio, čia vėlgi reiks apie tai pasikalbėti su šešėliniais pranešėjais ir pažiūrėti, kaip būtų galima tą perteikti aiškiau. Toliau yra dar viena sritis, kuri yra gan sudėtinga, susijusi su bendrai reklamomis ir uh, kiekybinėmis nuostatomis, kalbant apie linijinę televiziją. Buvo nemažai pakeitimų, kuriais buvo bandoma grįžti prie 12 minučių per valandą tokio pribojimo reklamai. Dabar čia prašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į tai, kad mes, parlamentas, tris kartus, praeitą kartą būtent šių metų sausio ar vasario mėnesį, kai buvo svarstoma uh, svarstamas skaitmeninis vidaus rinkos pranešimas, skaitmeninis vidaus rinkos pranešimas, mes, mes tuomet irgi jau apie tai kalbėjome. Taigi tris kartus parlamentas priemė sprendimą, kad norime daugiau lankstumo, kalbant apie e, kiekiminę reklamą. Ir aišku, komisija laikėsi mūsų siūlymo, to nori ne tik parlamentas, bet ir valstybės narės. Na ir aš nesu įsitikinusi, ar išliksime patikimi, jeigu, kaip ir sakysime, kad norime daugiau lankstumo, kalbant apie reklamų kiekį, ir kita vertus teiksime, kad, na, visai neturėjome to omenyje ir kad norime riboti reklamą. Tai aš manau, tokiu būdu mes tikrai netrodysime labai solidžiai. Toliau visi kiti pakeitimai dėl reklamos. Mums susidaro įspūdis, kad galbūt būtų galima ta, dviejų langų klausimą suderinti su vieno, vienos vietos klausimą. Pavyzdžiui, kaip dažnai yra, toks yra dažnas tarpas tarp reklamų ir galbūt tokiu būdu būtų galima pasiekti kažkokio tai sprendimo, kuris tenkintų visus. Reikia daugiau, aišku, dar pakalbėti ir apie reklamas, cukraus ir riebalų reklamas. Su Envi komitetu čia galėtumėme pasikalbėti apie tai. Reikia pažiūrėti, ką siūlys Envi komitetas šioje srityje ir pažiūrėsime, ar galėtumėme mes tai perteikti dabartiniuose pakeitimuose. Tas pats pasakytina ir apie. Ai, dar vienas svarbus dalykas tai yra Europos kūriniai. Čia yra nemažai uh, pakeitimų, kur sakoma, kad jokių kvotų nereikia, kiti sako 50 procentų e, Europos kūriniams, kiti sako leisti valstybių narių taisyklės galioti, toliau vaizdo platformos turėtų būti įtraukiamos ar gal jų neįtraukti. Iš tiesų yra labai labai daug pasiūlymų tuose pakeitimuose, bet aš manau, kad čia tikrai bus įmanoma surasti racionalų kompromisą tarp tų labai uh, ekstremalių pozicijų, pavyzdžiui, 50 procentų kvotą arba nulinę kvotą. Aš manau, kad tikrai surasime čia kokį tai kompromisą. Toliau signalo vientisumas. Mūsų pasiūlymai, mano manimu, irgi bus primtini. Tai gal būtų tiek šio šiam kartui. Du šešėlinių pranešėjų susitikimai numatyti lapkričio 29 ir sausio 12 nuo 9 iki 12 valandos. Per pirmąjį susitikimą nebus verčiama, bet bent jau aš tikiuosi kažkaip mums pavyks susikalbėti. Per kitą posėdį vertimas yra numatytas, nes sudėtingi dalykai bus aptarinėjami. Taigi tikiuosi, kad tai palengvins mūsų gyvenimą. Na ir esame įsitikinę, kad per tuos du šešėlinių pranešėjų susitikimus, aptarsime kažką, bet ne viską iki galo, jų tikrai nepakaks, nes reiks dar įtraukti Libę komiteto kolegas ir jie sprendimą priims tik tai sausio 30 dieną. Na ir reguliuojančios institucijos nepriklausomumas, aišku, irgi bus aktuolus klausimas, kuris bus keliamas. Taigi, netgi keliose mūsų, pakeitim, keliose mūsų pakeitimuose, kuriuos mes pasiūlėme, mes šį bei tą pakoregavome, po tam tikrų įvykių, o kalbant apie reguliuojančios institucijos nepriklausomumą, mes kaip ir sutarėme, dėl to norime, kad reguliuojant institucija būtų nepriklausoma, norime, kad tas nepriklausomumas būtų užtikrinamas, kuo galima akivaizdžiau ir norime tai traukti į direktyvą. Ir yra vietų, kur galime pasakyti, kad taip, mintis nebloga, ir taip pat nepriklausomumas nuo valdžios, nuo vyriausybės irgi turi būti akcentuojamas. Aš manau, kad tai irgi sveikas požiūris. Tiek norėčiau pasakyti. Dėkoju. Grazie Petra, penso che... Dėkoju Petra, man atrodo, kad labai išsamei mūsų nušvietėjai. Kai kurie punktai yra na, susilaukė panašių nuomonių, dėl kitų yra nemažai skirtingų nuomonių, bet galbūt mes rasime sutarimą. Dabar žodis Sabin Firajo. E, Pirmiausia, ačiū. Ačiū Petra už platų klausimų susijusių su pakeitimais pristatymą. Šie pakeitimai buvo pateikti kultūros komitete, žinoma, su jais dar yra dirbama, bus keičiamasi nuomonėmis ir su kitais komitetais, taip pat ir su kitų frakcijų atstovais. Dirbsime abiejais lygiais, žinoma, toliau svarstysime ir savo pačių pateiktus pakeitimus. Taigi ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su kitais komitetais, kad pasiektume gero rezultato. Buvo pateikta daug pakeitimų ir pakeitimai yra susijęs su įvairiais klausimais. Petra apie tai jau kalbėjo. Kai kuriais atvejais nuomonės labai stipriai išsiskiria. Mes kalbame apie reklamos lankstumą, ir pozicijos iš tiesų labai labai skiriasi. Yra norinčių sustiprinti, sugriešinti taisyklės, yra norinčių lankstesnio taisyklių taikymo. Atsižvelgianti tai, kas vyksta rinkoje, mums reikia pasiekti gerą sprendimą, kad reklamos sektorius galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis ir kad būtų nubrėžtos atitinkamos linijos. Praeitie galiojusios taisyklės reklamos rytyje dabar nebetinka, todėl mums reikia gerų sprendimų, gerų taisyklių, kurios užtikrintų apsaugą vartotojų ir mažumų apsaugą, taip pat lygias konkuravimo sąlygas. Manau, kad mums reikės išsameu padiskutuoti apie vaizdo medžiagos dalymosi platformas. Ir tam tikri sprendimai jau yra numatyti elektroninės prekybos direktyvoje. Audiovizualinių, nes žiniasklaidos paslaugų direktyva negali perimti elektroninės prekybos direktyvos, mes turime pasiekti gerą sprendimą, mes turime užtikrinti didesnį skaidrumą, kalbant apie dalymasi vaizdo medžiagą ir tokios platformos ir mes negalime nustumti šalį elektroninės prekybos direktyvos. Taigi aš manau, kad kai kurie pateikti pakeitimai tikrai padės mums pasiekti gerą kompromisą. savo pranešime dėl reguliuotojų grupės. Mes tikrai nenorime susilpninti reguliuotojų grupės vaidmens. Neturėjome tokio tikslo. Komisija taip pat nenori susiek, su, sukurti mega reguliuotojų grupės arba super valdžios. Mūsų tikslas buvo sustiprinti reguliavimą Europos lygių ir tai yra būtina, ypač atsižvelgiant į tai, kas vyksta pastaruoju metu, kokia medžiaga yra prieinama. Erga turi gebėti įgyvendinti jai priskirtas įgaliojimus rytis. Erga taip pat turi ekspertinių žinių, todėl mes turime atsižvelgti į politinę atstovavimą, taip pat ir į ekspertinės Europos reguliuotojų turimas žinias. Ši grupė tikrai gali atlikti savo vaidmenį. Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisą, kuris pateisins turėtus lūkesčius. Tikiuosi, kad mums pavyks sustarti dėl būtinų pakeitimų. Žiniasklaidos priežiūros klausimas yra minimas ne viename pakeitime, tai yra labai svarbus klausimas. Be jokios abejonės parlamentas mano, kad reguliuotojai turi būti nepriklausomi, struktūros turi būti nepriklausomos nuo vyriausybių, bet mes turime užtikrinti gerą sistemos funkcionavimą. Taigi nepriklausomi reguliuotojai, gerai dirbantis reguliuotojai, nepriklausomi nuo valdžios, nuo vyriausybės yra labai svarbios ir aš tikiuosi, kad mums ir šiuo klausimu pavyks rasti kompromisą. Pakeitimuose taip pat buvo keliamas ir kitas klausimas susijęs su valdybų narių atleidimu. Aš manau, kad mums pavyks rasti kompromisą ir šiuo klausimu. Kalbu apie procedūras. Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti tokį sprendimą, kuris leis išvengti tokių atvejų, kai valdybų nariai yra savavališkai atleidžiami iš pareigų. Valdybos nariai kartais yra atleidžiami ir dėl politinių priežasčių ir pakeičiami kitais asmenėmis. Tikiuosi, kad mums pavyks sustarti ir dėl šio klausimo. Manau, kad iš tiesų pagrindas diskusijoms egzistuoja, Kalbant apie Europos kūrinius, kai kurie kalba apie 50 procentų ribą. Manau, kad mums pavyks rasti vidurio kelią, kuriam galės pritarti kultūros komitetas. Ir tikiuosi, kad tokiu būdu mes skatinsime kultūros įvairovę. Tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamą kelią ir aš iš ties e, lauksiu tolesnių diskusijų. Gavome pakeitimų iš įvairių politinių frakcijų. Manau, kad ir frakcijos dar turi apsvarstyti kai kuriuos e, pakeitimus. Kai kuriuose frakcijose egzistuoja nuomonių skirtumai dar ir dabar dėl pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju. Iš tikrųjų, tai yra teisingas požiūris e, kai sakote, kad reikia suprasti, ką dar turime tobulinti. Matau, kad mes tikrai galėsime našiai dirbti. Dabar kolega Liuer, paskui Tom ir gramatikakis ir dar kiti. Pradžiai Andrėja. Uh, Čia pirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti dėl to, kad šiandien uh, pasisakysiu, bet negalėsiu išklausyti visų pasisakymų vėliau, nes turiu bėgti į susi ministrų susitikimą, bet čia yra mano darbuotojų, kurie išklausys ir pasižymės visą tai, ką pasakys kolegos. Taigi aš norėčiau pirmiausia pakomentuoti tik tai tai, tuos du esminius klausimus, kurie atsispindi pranešimo projekte ir e, gautuose pakeitimuose. Pirmiausia, tai ne visai susijęs su kvotomis ir rinkliavomis, kur aš aiškiai savo nuomonę esu išsakęs ir dėl ko kyla platesnių klausimų, kuriems aptarti neturime laiko ir galbūt tai nepatenka ir į šio, šios direktyvos apriepti ir, kažina, būtų įmanoma sutarti visoms politinėms frakcijoms dėl to. Taigi tie du konkretūs klausimai yra susiję su vaizdo dalymosi platformomis ir pranešėjai pritarė tam, kad komisijos siūlymui traukti tas gan naujas paslaugas į direktyvos apriepti. Ir aš manau, kad tai ir yra priimtina, bet išklausiau tai, ką sakė kolegas dėl elektroninės priekybos direktyvos ir kiek būtų čia įmanoma užtikrinti lankstumo. Taigi aš laukiu tolesnių e, diskusijų. EKR frakcija remia komisijos tikslą sustiprinti nepilnamečių apsaugą ir dėl to, nepaisant tų ankstinių uh, abejonių dėl komisijos pasiūlymo, dėl apriepties išplėtimo, kalbant apie vaizdo dalymosi platformų įtraukimą. Tai atsispindi mūsų pakeitimuose, kalbant apie reguliavimo, bendro reguliavimo požiūrį. Panašu, kad tai yra labai sudėtingi reikalavimai nacionaliniams reguliuotojams ir pramoniai, siekiant užtikrinti tą apsaugą nepilnamečiams internete, tačiau kyla pavojus, kad kai kurie pasiūlymai panašu peržengia tą poziciją. Pirmiausia yra išplečiama komunikacijų direktyva ir būtent vaizdo dalymosi platformos kartais yra būtent susijusios su tam tikru turiniu ir jeigu nėra redakcijos jokios įsipareigojimų, tai nėra uh, praktiška, kalbant apie vartotojo generuojamą turinį, ypač kalbant apie e, produktų reklamą. Ir tie skirtumai turi būti aiškiai išryškinti pasiūlymuose prieš EKR frakcijai, svarstant galimybę išplėsti apriepti ir įtraukti vaizdo dalymosi platformas į šią direktyvą derinant tai su kitomis paslaugomis. Kitos priemonės, ne, nepaisant to, kad ketinimai yra labai puikūs, vis tiek primeta atsakomybę tiekėjams iš anksto peržiūrėti ir sureguliuoti tą turinį ir labai sudėtinga būtų tam pritarti. Pirmiausia, eksantė kontrolė, e, kalbant apie generuojamą turinį, tai būtų pavojingas žingsnis e, turinio cenzūros linkme ir būtų užtik, sunku užtikrinti tinklo neutralumo reikalavimus, jeigu mes norime leisti ES valstybės narėms piliečiams dalinti savo vaizdo įrašus internetu po to, kai interneto e, buveinės operatorius tai patikrino. Ne, nežinau, ar toks pasiūlymas būtų geras. Taip pat tai būtų kaip ir kišimasis į elektroninės priekybos direktyvos apriepti. Tai yra labai svarbu, norint, kad ta internetinės platformos pramonė klestėtų, nes nelegalus turinys apie jį galima pranešti ir jį išimti. Toliau direktyvos 15 straipsnis, tai, ką siūlo pranešėjas, yra naudinga, nes tai yra pakankama apsauga. Pakeitimuose yra siūlomas dar papildoma, papildoma, papildoma atsakomybė ir tai nedėra su direktyvos nuostatomis ir tas priskryningas, tas patikrinimas prieš pateikiant turinį, tada kyla klausimas, kas bus toliau ir ar tai bus taikoma auto, autorinių teisių, terorizmo aspektu. Toliau tie reikalavimai būtų, juos galima gyveninti praktiniu lygmeniu, bet priklauso nuo to, kiek turinio yra atsiunčiama per minutę. Taigi iš tiesų būtų labai sudėtinga veiksmingai tą padaryti ir kokį poveikį tai turėtų ir būtų e, tam tikra ribota atsakomybė, atsakomybė būtų ribojama tam tikriems operatoriams. Taigi keisti dėl to, kad e, tik keisti nebūtų prasminga. Mes e, manome, kad pakeitimai turi būti susijęs su teisinio iškumu ir dažnai pasitaiko, kad na, tikrai atsiranda tokių šalutinių padarinių ir turėtumėme jų vengti. Ir ap tai aptarsime susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Alla kolega Tom. Dėkoju, toliau Tom. Jah, ma tänan, proua eesistuja. Ma just tulen praegu ühiselt koosolekult, kus ALDE inimesed, kes... Ačiū. Aš ką tik buvau posėdėje, kuriame liberalų frakcija svarstė šį klausimą. Taigi dalyvavo visi asmenys susiję su šia direktyva. Ir mes žinome dabar tą poziciją. Šią naktį mėgau tik 3 valandas, turėjau labai anksti keltis. Skrydis buvo ankstyvas, Ir ta, per tas tris valandas aš susapnavau šią direktyvą ir pranešėjus. Aš nenorėčiau, kad jūs ir mane sapnuotumėte. Dabar kalbėsiu angliškai. Nes jeigu tęsiu pasisakymą estų kalba, man atrodo, kad ne visi mane supras. Taigi, iš esmės, Europos komisijos pasiūlyme yra keletas gerų dalykų pavyzdžiui, prekių rodymo reikalavimų supaprastinimas, nepilnamečių apsauga, taip pat prievalė valstybėms narėms sukurti nepriklausomas reguliuotojų institucijas. Tačiau yra tam tikrų nuostatų, kurios mūsų nuomonė turėtų būti pašalintos. Vienas, viena iš tokių nuostatų yra susijusi su kvotomis. Jūs kalbėjote apie 1 procentą ir 50 procentų. Europos komisija yra numačiusi tam tikrą bent 20 procentų kvotą dėl Europos kūrinių, o pranešėjai žengia dar toliau ir pasiūlė savo kvotą, tai yra 30 procentų. Žinoma, mes norime, kad Europos kūriniai būtų populiarinami, norime, kad Europos piliečiai žiūrėtų Europos kūrinius, tačiau nemanau, kad kvotos padės mums išspręsti šią problemą. Toliau nacionalinių darbų ir kūrinių įtraukimas. Manau, kad užpildant katalogą nacionaliniais kūriniais, mes galėtume išspręsti šią problemą. Nieko nėra pasakyta apie Europos kūrinių kokybę. Ta svarbu žinoti, kalbant apie užsakomasias paslaugas. Užsakomųjų paslaugų tiekėjai gali pirkti pigesnės, pigesnius kūrinius, kad užpildytų savo katalogus. ir tokiu būdu bus dirbtinai bandoma prieartėti prie to procento. E, šis tikslas nebus pasiektas ir nuo to tik nukentės vartotojas. Kitas dalykas yra rinkliavos. E, šie pasiūlymai sukėlė daug nerimo. Komisija leidžia valstybėms narėms uh, prisidėti prie užsakomųjų paslaugų teikimo, jeigu paslaugų teikėjas nėra įsisteigęs šalies teritorijoje. Tai sukurtų nepageidaujamą situaciją, kalbant apie tokius teikėjus, kurie teikia paslaugas visose 28 valstybėse narėse. Ir reikės numatyti tam tikras tam tikrus įnašus visose 28 valstybėse narėse. Dėl platformų. Mes nenorime, kad platformos būtų atsakingos už kiekvieną e, patalpintą vaizdo medžiagą. Dabar dėl kenksmingo turinio. Mes nemanome, kad moralė būtų tinkamas žodis vertinant kenksmingą turinį. Manau, kad reikėtų teisiškai panagrinėti šį klausimą. Taip pat mes pritartume maksimaliam reguliavimui. Dabar dėl erga. Mes norime, kad erga būtų dar labiau nepriklausoma ir mes nenorėtume, kad reguliuotojų grupės vaidmuo būtų sumažintas. Dėl prieinamumo mes pritarėme 7 straipsnių jo įtraukimui į direktyvą. Mes norėtume, kad nebūtų čia dėlsama, tačiau turėtume apsvarstyti e, šių straipsnių detalumą. Todėl turėtume palaukti IMKO komiteto nuomonę šio klausimu. Manau, kad e, pasakiau viską, ką norėjau. Buvo pateikta. Mes pateikėme maždaug šimtą pakeitimų, jeigu norite, galiu, galiu visus juos pristatyti, bet e, ačiū. Grazie per non averlo fatto comunque. Dėkoju, kad nepristatėte visų tų pakeitimų, nes būtų buvę nemažas darbas. Dabar žodis trupin. Noriu padėkoti pranešėjams už jų pristatymus ir taip pat dėkoju tiems, kurie kalbėjo po to. Uh, Dabar norėčiau pakalbėti apie direktyvos struktūrą ir apie pateiktus pakeitimus. Nesu įsitikinusi, kad viskas jau taip ir blogai e, parašyta, nes komisija tikrai neatsitiktinai pasirinko tokią struktūrą, tokią direktyvos sandarą. Ex ante kontrolė neturėtų būti panaikinta ir taip pat neturėtume keisti elektroninės priekybos direktyvos. Tai yra tarsi dvi atskiros rytis, tačiau mes puikiai suvokiame, kad yra tokių skaitmeninių platformų, kurios yra tarsi nepasyvios, bet aktyvios. Tai reiškia, kad yra tokia visiškai išplėsta veikla, sudaromi katalogai, teikiamos paslaugos. E, tai nėra vien tik tai pasyvi pozicija, bet pakankamai aktyvi. Taigi mes nenorime pakeisti kažkokios bazės, bet norime patikslinimą. Kas yra aktyvi, kas yra pasyvi platforma. Ir tam tikslui mums reikia labai tikslaus apibriešties. O dabar grįžtu prie struktūros. Uh, Aš manau, kad e, komisijos e, pateiktas tekstas jau yra geresnis. Kai kalbame apie video medžiagą, tai yra audiovizualinė medžiaga, audiovizualinė paslauga, todėl ją reikia kontroliuoti. Nes kol kas buvo ir savaime generuojamas turinys, kuris nebuvo uh, kontroliuojamas ir kuris nepatekdavo į audiovizualinių kūrinių direktyvos taikymo sritį. Tai mes norime, kad e, situacija nebūtų keičiama, bet būtų labiau kontroliuojama padėtis. Toliau. Erga vaidmuo. Komisijo teigia, kad e, erga yra reikalinga nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat yra reikalingos, nes iki šiol jos vaidino svarbu vaidmenį, dabar reikia sustiprinti jų bendradarbiavimą ir arga nesikištų į nacionalinio institucijų veiklą, bet stebėtų, kaip įgyvendinama direktyva, kaip laikomasi bendrų vertybių ir kaip jos yra taikomos visose valstybėse narise. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse padėtis yra skirtinga, kitokia. Todėl komisija ir šiuo atveju ne prisims kažkokių papildomų kompetencijų, nes mes kalbame apie e, žiniasklaidos reglamentavimą. Tai yra atskira kompetencija. Žinoma, reikia dar tartis dėl e, nacionalinių institucijų nepriklausomumo, kaip jos galėtų savarankiškai veikti, kad jų darbas nebūtų trukdomas ir panašiai. Bet e, iš esmės tai galima suderinti. Dabar dar norėčiau ir kitus dalykus pakomentuoti, bet e, labiausiai norėjau pabrėžti būtent šitos du dalykus. E, kalbant apie vaizdo medžiagos dalinimuose į platformas, tai e, turime kelti atsakomybės klausimą. A, šį pakeitimą pateikiau aš pati, nes visiškai nepritariu tai pamatiniai minčiai, kad e, lininiai televizijai yra nustatoma kokybinė, e, kokybinė apribojimai ir neatsižvelgiame į vartotojus. Tie 20 procentų per valandą yra neatsitiktiniai skaičiai ir tam yra aiškių priežasčių. Toliau Europos kūrinių sklaida. Aš labai norėčiau, kad mes susitartume dėl kvotų. Net jeigu ir yra komercinių argumentų, yra teigiančių, kad tiesiog e, tai yra patraulu, kad žmonės to nori ir mes turėtume čia prieš pastatyti tam tikrą Europos turinį. 20-25 procentai ar daugiau. Taigi, kadangi jau procesas vyksta ir kadangi mes patys turime tam tikrą politinį interesą, norime, kad Europos turinys būtų labiau reklamuojamas, skleidžiamas, tai kodėl nenustačius 30 procentų? Sunkiai suprantu kai kurių kolegų mintį, kurie pageidauja keisti direktyvos taikymos sritį. Aš kalbėjau prieš tai apie pasyvų ir aktyvų vaidmenį bet nesakyčiau, kad azartiniai žaidimai turėtų būti įtraukti į direktyvą. Nepilnamečio apsauga, čia viskas gerai, toliau dėl sponsorystės, remimo ir reklamos. Nenorėčiau, kad e, tai būtų daroma laidose vaikams. Nenorėčiau, kad e, trumpos laidos ir taip dar būtų trikdomos reklamos tos taisyklės, kurios jau dabar galioja, yra pakankamos. Dėl integralumo, tai čia pritariu, tam reikia tikrai skirti pakankamą dėmesį, valstybės narės turėtų pačios tvirtinti savo taisyklės. Ir aš kaip pranešėja taip pat norėčiau pakalbėti apie prieigą prieinamumą. Ypač neįgaliesiems. Neturėtume visko suversti tik tai e, prieigos direktyvai, nes e, į mus kreipiasi tiek daug organizacijų, institucijų, dėl turime atsižvelgti į jų e, prašymus. Dėl regulia, reglamentavimo. Jeigu mes nesilaikysime tam tikrų tikslų, tai tuomet valstybės narės turi teisę numatyti um, aukštesnius tikslus, didesnius reikalavimus. E, bet reglamentavimo vaidmuo turėtų būti išlaikytas. Reklama. Reklama turėtų būti skiriama nuo komercinio turinio, turi būti atpažįstamas ir sponsorystės vaidmo, net ir vaizdo medžiagos platformų atveju. Tai tokie būtų mano pastebėjimai. Dėkoju toliau kolega Venta. Dėkoju kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjoms už parengtą tekstą. Tikrai jos įdėjo daug darbo ir buvo pasiūlyta daug pakeitimų dabar bus siekiama kompromisu. Na, aš norėčiau dvi pastabas išsakyti. Pirmiausia, dėl autonominio nepriklaus, dėl reguliavimo institucijos nepriklausomumo. 37 35 straipsnėje mes norime atsisakyti tam tikrų priemonių, kalbame apie tokių institucijų atsisakymą. Mes matome, kad yra tam tikrų priemonių, kuriais, kuriomis bandoma nelegaliai riboti tokių institucijų darbą. Ir aš manau, kad šis straipsnis labai puikiai ir įvardyja šiuo, šių reguliavimo institucijų kompetenciją. Tai labai naudingi straipsniai. Pavyzdžiui, mūsų šalis tikrai supranta, kad tos priemonės mums nemažai kainuoja. Kita pastaba dėl reklamų, reklamų dažnio ir panašiai kalbant apie ribojimą, laiko ribojimą reklamoms, kalbant apie 24 valandų laikotarpį, tai labai svarbu, kad reklamos nebūtų koncentruojamos ir taip pat mes turėtumėme siekti mažinti tų reklamų dydį. Ir čia taip pat mes neturėtumėme atsisakyti tradicinės televizijos ir taip pat turime suprasti tokius e, žiūrovus, kurie, kuriuos atgraso dažnai tokios reklamos. Ir mes turime čia bandyti su, suderinti tą, tą situaciją, rasti pusiausvyrą tarp reklamų ir normalaus turinio reklamos juk yra pajamų šaltinis. Uh, Mes negalime numatyti, aišku, ir per ilgų reklamų, taigi turime surasti tinkamą joms skiriamą trukmę. E Dėkuoju, toliau kolega Gramatikakis. Ήξερα, κυρία Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το θέμα. Αλλά... Ačiū. Na, iš tiesų yra labai sudėtingas šis klausimas ir kai yra tiek daug parengta pakeitimų, tai pirmiausia, aišku, matyt, reiktų padėkoti Petrai ir Sabinai už jų atliktą darbą. O antras dalykas labai svarbu suprasti, kodėl tai yra toks reikšmingas klausimas. Taip, pirmiausia, yra dėl dabartinio laikotarpio. Neatsitiktinai ir yra pasiūlyta tiek daug pakeitimų. Man atrodo, kad tai yra klausimas, kuris yra labai aktualus kasdieniam mūsų piliečių gyvenimui, dėl to tai yra labai svarbu. Ir aš trumpai norėčiau pakomentuoti tris dalykus, nes Petra iš tiesų labai išsamei pristatė visus pakeitimus ir Sabina ją papildė labai puikiai. Tai aš norėčiau pasakyti, kad aš pirmiausia domėjausi reklamos klausimų ir kadangi mes esame kultūros komitetas, tai aš manau, kad mums reikia panalizuoti tą, tuos argumentus, kuriuos pas, pateikė Petra. Būtent, kad tikrai įmanoma surasti sprendimą šiai problemai. Buvo dėl žaidimų tam tikrų azartinių tam tikrų klausimų ir problemų iškilę, mes kažkaip susitvarkėme, manau, kad ir šiuo atveju pavyks. Graikija, pavyzdžiui, turi labai karčios patirties šiuo klausimu, nes niekuomet nebuvo tinkamo reguliavimo, panašių dalykų pasteikė kitose Europos šalyse. Taigi yra pakeitimų, kuriais norime užtikrinti, kad būtų įdėkti tinkami principai. Ne tik dokumentuose, bet kad tai būtų ir realiai gyvendinta. Aš tai akcentuoju dėl to, kad mes norime užtikrinti atviras procedūras, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad nebūtų apeinami tie specifiniai reglamentai. Turime blogos patirties Graikijoje šiuo atveju, kalbant apie televiziją. Ir kitur Europoje tos patirties yra nemažai. Taigi mes turime parengti tokį praktiškai gyvendintiną e, pasiūlymą. ir taip pat turime užtikrinti nepriklausomumą reguliuotojams. Devintas, 997 pakeitimas. Jame yra kalbama apie tai, kad licenzijas išduodant reikalingas aiškumas ir tikslumas. Labai svarbu, kad tos procedūros būtų absoliučiai skaidrios. Socialdemokratų frakcija mano, kad tai yra absoliučiai būtina. Na ir bent jau mano patirtis darbo Europos parlamente rodo, kad Na, mačiau, kaip viskas daroma parlamente ir šiek tiek situacija gerėja. Tačiau dar reiks daug ką padaryti, reiks dar daug ką nuveikti ir aš labai tikiuosi, kad dirbsime kartu ir pasieksime geriausią mano rezultatą. Ačiū. Dėkuoju kolegai ir kolega Kimenis Varbat. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegiams. Kaip ir ponas Gramatikakis, mes galime paremti šį pranešimą. Europos kūrinių klausimą, reklamos lankstumo klausimą. Bet mes manome, kad e, kai kurios vertybės, kaip pavyzdžiui tokios, kurios yra susijusios su nepilnamečio apsauga bei neapykantos kalba, bei internetinės platformos yra nepaprastai svarbios. Niekuomet anksčiau nėra buvę tokio kiekio informacijos internete kaip šiandien. Ir didelė dalis e, tos informacijos turinio yra naudojama ir vartojama internete. Ir dažniausiai vartotojai yra nepilnamečiai. Ir aišku, kad jie yra pažeidžiami. Mums reikia tokios sistemos, kuri užtikrintų nepilnamečio apsaugą. Todėl mes turėtume daug dėmesio skirti šiame pranešime šiam klausimui. Dėkoju. Ponas Žiliu. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau sugrįžti prie dviejų klausimų. Iš tiesų, kokio norime mes audio, audio vizualinio modelio ir kam turėtų būti taikomos tos taisyklės? Pradžiai norėčiau išsiaiškinti vieną dalyką. Ką, kokius lūkesčius turi Europos piliečiai? Jie nori turinio, kuris nebūtų e, pertraukiamas kas 20 minučių reklamos. Žinoma, reklama finansuoja turinį, todėl remiu mintį, kad reikia palaikyti tą rėmimo modelį, tačiau kaip ir daugelis aš manau, kad e, reklamos valandinis apribojimas yra tai, kas mus skiria nuo JAV modelio. Ir tai yra mūsų europinio modelio pavyzdys. Taigi, tai turėtų padėti išryškinti mūsų Europos kūrinius, kuriais mes didžiuojamės. Tai yra tas pirmasis ramstis. Ir tai yra taip pat pasiūlymas 40 procentų ribą taikyti audiovizualiniam paslaugom. Taigi šitas modelis remiasi dviems ramšiais. Pirmasis, mano manimu, yra aiškus reklamos apribojimas, o antras ramstis tai yra kultūrinė įvairovė, kaip ką tik ir aš kalbėjau. Antras mano pastebėjimas. Kam bus taikomos tos taisyklės? Galėčiau palaikyti pranešėjas, kurios teigia, kad taisyklės turėtų būti taikomos visiems, visoms audiovizualinėms paslaugoms. Tai čia norėčiau pasidalinti vieną m, mm, savo mintimi arba pasvarstymu. Tai iš to, kaip vyko JAV prezidento rinkimai. Visiškai nesenai buvo atliktas tyrimas, kuris e, rodo, kad 44 procentai JAV piliečių naudojasi Facebook'u kaip pirmojo informacijos šaltiniu, net ir renkant, sužinant informaciją apie prezidento rinkimus. Taigi tai rodo platformoje esančios informacijos kokybė. Ir visiškai nesenai Facebookas pasirašė 144 susitarimus su didelėmis žiniasklaidomis kompanijomis tam, kad būtų, taip sakant, maitinamas Facebookas kokybišku turiniu. Ir mes matome, kaip yra skleidžiamas tas masinės žiniasklaidos modelis, bet taip pat dėl tos priežasties aš pasisakau už tai, kad šitie socialiniai tinklai būtų įtraukti į direktyvą, jos taikymos sritį ir e, kad vartotojai iš to turėtų naudos. Dėkuoju, toliau kolega Svidrova. E, děkuji. E, já bych chtěla popřát oběma zpravodajkám hodně sil. Norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjoms, kurioms teks dirbti su 950 pakeitimų bei įvairių komitetų nuomonėmis. Taigi tai yra milžiniškas darbas ir labai svarbu, kad būtų užsaugoti prioritetai. Norėčiau pasakyti, kad čia matau tris svarbius dalykus. Pirmiausia, tai būtų nepilnamečio apsauga, apsauga nuo neteisėto turinio ir nepykantą kurstančių pasisakymų. Tai man yra svarbu dėl to, kad reglamentas būt, bus išplėstas įtraukiant ir paslaugas pagal pareikalavimą ir video vaizdo platformas. Jūs visi minėjote, kad socialiniai tinklai tampa vis svarbesni šiandieną. Tai jeigu mes neišplėsime teisės aktų apriepties, jie nebus pakankamai pažangus. Kalbant apie nepilnamečių apsaugą, aš nebijau to, kad būtų sugriežtinta kontrolė. Turime priemonių tam tikslui ir turime labai nuosekliai kovoti prieš neapykantą kurstančiai turinį, taip pat e, užtikrinti nepilnamečių apsaugą vaizdo dalymosi platformose. Antras klausimas kur mano manimu, kurį mano manimu reiktų įtraukti, tai yra Europos turinys, europinis turinys, ar tai būtų 20 procentų, ką siūlo komisija, ar 30 procentų, ką siūlo mūsų pranešėjos. Visa tai yra įmanoma, svarbiausia, kad būtų užtikrinta kvota europiniams kūriniams platformose. Ir trečias klausimas tai yra prieinamumas žmonėms su negale. Ner, regos negalę turintiems asmenims. Ir čia manau, kad valstybės narės ir vaizdo bei garso paslaugų tiekėjai bei Europos komisija turėtų prisimti tam tikrus įpareigojimus pagal naujai peržiūrėtą direktyvą. Ir aš manau, kad Europos komisija turėtų padėti valstybėms narėms vykdant šią svarbę pareigą. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti dviejoms pranešėjams už tuos įžanginius pasisakymus ir už išdėstytus argumentus. Žinoma, kiekvienas irgi gali šitą pastebėti. Taigi aš pats įdėmiai klausiausi kolegų, kurie kalbėjo apie nepilnamečių apsaugą. Čia yra du dalykai, kuriuos privalu pabrėžti ir šiek tiek pakalbėti apie platesnį kontekstą. Valstybės narės užtikrina, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai pagal savo atsakomybę tvirtintų atitinkamas priemonės. Kodėl mes to reikalaujame? Todėl, kad yra valstybių narių e, bendra atsakomybė. Todėl ta prasme manau, kad e, tai, kas buvo kalbėta apie žalingą turinį, pornografiją ir kitus dalykus, nebuvo įtraukta į e, televizijų transliacijų e, apibrišti. Todėl ta mintis, kad mes turėtume žvelgti į platesnį kontekstą, yra visiškai primtina, juolab, kad e, yra tie aukšti reikalavimai. Taip pat buvo kalbėta, kad būtina tiksliau apibriežti kai kurias savokas, pavyzdžiui, e, neapykantos skatinimą. Todėl siūlyčiau tiksliau rinktis žodžius, juolab, kad Europos žmogaus teisų teismas turi tikrai plačią e, jurisprudenciją apie tai, kas yra uh, neapykantos skatinimas. Todėl aš čia savo leidžiu tik tai priminti, kad mes turime labai konkretų pagrindą, kas galėtų būti mūsų susitarimo pamatas. O dėl kitų dalykų, tai dėl to komisijos teksto, tai noriu priminti, kad ES nepilnamečių programa 2011 metams apibrėžia, kad pagal Europos pagrindinių teisių hartiją ir jungtinių tautų nepilnamečių konvenciją yra du straipsniai penktasis ir devynioliktasis jungtinių tautų nepilnamečių konvencijos straipsnis, kuris yra ypač svarbus e, siekiant apsaugoti vaikus nuo e, žalingo poveikio per žiniasklaidos priemonės. Aš manau, kad e, šitos nuorodos būtų labai naudingos. Dar kitas pastebėjimas. Noriu pakalbėti apie komercinius pranešimus valstybės narės turėtų prisimti atsakomybę už juos. Ta pabrėžė ir abi pranešėjos, kai kalbėjo apie paslaugas ir paslaugų teikimą. Tačiau, sakyčiau, kad mes turėtume vieną dalyką labai aiškiai suformuluoti. Mes turėtume vengti, kad nebūtų žaidžiamos tam tikros religinės grupės, uh, arba kad būtų e, išniekinamos moteris, nepilnamečiai arba skleidžiama pornografija ir panašiai. Tai yra bendras pastebėjimas, nes aš e, išvelgiu, kad direktyvoje trūksta to, e, tos žalos įvardinimo, kai kalbame apie uh, elektroninę prekybą. Žinoma, ten yra kita direktyva, bet toj kitoj direktyvoje yra atskiras re reglamentavimas. Todėl e, net toje direktyvoje kai kas irgi buvo iškėlęs panašų klausimą, kad būtina konsultuotis dėl e, turinio. Todėl, kadangi dėl tos direktyvos diskusijos nebuvo, tai mes tarsi sugrįžtume prie tos pačios temos ir aš ją norėjau iškelti. Aš norėčiau dabar žodį ne, davonokite, kolegas Drojevski. Tu pirmas paprašai žodžių, tai tada žodis tau. Krasnodepski, atsiprašau. Dovanokite, mano pavardė Krasnodepski. Pomyliła z moim wybitnym kolegom, panem... Pane pirmininkė, aš manau, kad jūs mane palaikėte panu Zdrojevski, mano kolega. Aš esu Nadėpskis. Vienas klausimas, kuris dar nebuvo e, pakomentuotas ir aptartas, kuris yra svarbus, nes buvo, na, tikrai aptarti labai svarbus kiti klausimai, bet aš norėčiau paklausti kodėl abi pranešėjos pasiūlė savų pakeitimų. Kai kuriuose pakeitimuose jūs siekiate susilpninti tekstą, jūs norite sustiprinti kontaktinio komiteto vaidmenį. Tokia pozicija, man atrodo, labai kontroversiška. Mano kolega ponas Venta kalbėjo apie 96 pakeitimą, kuriame irgi apie tai užsimenama, tai aš norėčiau tiesiog sužinoti, kodėl jūs norite tokių pakeitimų, kodėl norite keisti vaidmenį įtaką, kodėl ergos vaidmenį įtaką silpninate, o kontaktinio komiteto vaidmenį stiprinate. Tai kokie būtų čia jūsų argumentai? Dėkoju. Žinoma, pranešėjai patys atsakys, aš pati norėčiau pasidalinti dviejomis mintimis. Man atrodo, diskusijos yra pakankamai įdomios, nes pranešėjai pripažino, kad yra labai svarbių pakeitimų, Buvo padaryta nemažai pažangos dėl tokių klausimų, dėl kurių mes neturime sutarimo, o taip pat ir esame atviri dėl reklamos, dėl transliuotojų reklamos. Taigi, kai kalbame apie tą visą sistemą, tai turime išsaugoti tam tikrą balansą. Nes turime išsaugoti tiek reklamą, tiek e, vartotojus, tiek kūrinių kokybę. Tai štai yra tas kontekstas, turime rasti balansą ir taip pat turime atsižvelgti ir į galiausiai leidėjus, kurie atsiranda internetinėje erdvėje. Štai kokia yra ta visa sistema, kontekstas ir uh, Tai yra ne tik internetas, tai yra taip pat ir popieriniai leidėjai. Todėl turime į visus interesus atsižvelgti. Buvo padarytas pasiūlymas dėl 20-23 procentų, tai e, aš norėčiau įsiaiškinti, ar mes galėtume mm, pridurti, patikslinti, kad e, tai yra taikoma per 3 valandas. Bet kokiu atveju tas pasiūlymas jau yra neblogas dalykas. Kitas dalykas tai yra kolegos Trupel e, patikslinimas, kurį komentavo ir pranešėjos. Bet man atrodo trūksta iškumo. Aš pati noriu užduoti pranešėjams klausimą. Buvo pasakyta, kad e, e, iš vaizdo platformų dalinimosi atsakomybę kuri tenka e, patiems leidėjams. Mes kartu su kolega Morgan net patikėme pakeitimą ir mums tai yra svarbus dalykas, nes tai yra jautrus klausimas, tai yra atsakomybės klausimas, nes kol kas ta atsakomybė neturėtų būti kažkaip e, atsitiktinai skiriama pasiviems e, leidėjams, bet tiems, kurie užima aktyvų vaidmenį. Ir paskutinis pastebėjimas - tai yra nepilnamečiai. Aš asmeniškai irgi pateikiau nemažai pakeitimų kartu su, kitomis, su kitais kolegomis. Tai aš norėčiau, kad e, draudimas, e, kuris yra numatytas direktyvoje, būtų paliktas. Ten yra visai kita atsakomybė, tai yra televizijos atsakomybė. Ir tai turi būti padaryta dėl to, kad e, visos valstybės narės patvirtino griežtesnės nuostatas nei numatyta direktyvoje. Taigi net geresni rezultatai. Pasakysiu dar ir papildomą aspektą. Tai yra svarbus dalykas. Kaip ir mes siūlėme, yra numatoma ne tik kažkokios abstrakčios apsaugos priemonės, bet tokios priemonės, kurios leis nacionaliniams institucijoms pačioms patikrinti, ar yra laikomasi taisyklių ir jei ne, ar galima taikyti nuobaudas. Tai yra konkretu. Toliau. E, reguliuojančios institucijos ir erga. E, sakyčiau, kad čia e, tiek erga, tiek e, kontrolės komitetas yra tarsi vienas kitą papildančios institucijos. Taip pat e, džiaugiuosi, kad daugelis e, supranta, jog e, reguliuojančios institucijos tiek teisiškai, tiek kitokia prasme turėtų būti nepriklausomos. Sutinku, kad valstybėse įvairios teisinės sistemos, bet bendras principas privalo egzistuoti. Jos turi būti nepriklausomas. Jeigu, pavyzdžiui, valstybėse jos yra kontroliuojamos vyriausybės, tai nieko baisaus, bet, bet kokiu atveju mes turime būti atviri. Mes turime ieškoti sprendimų ir mm, ieškoti tų sąlyčio taškų. Dabar žodį suteiksiu komisijos atstovį ir dėkoju, kad ne, atvyko į mūsų posėdį. Uh, certain... Ačiū. Labai įdomas diskusijos vyko. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, bet reikia aptarti daug dalykų. Pirmiausia, dėl vaizdo medžiagos dalymosi platformų. Labai daug nesusipratimų esama, kuriuos reikia patikslinti. Kai mes kalbame apie vaizdo medžiagos dalymosi platformas ir sakome, kad platformos pasirenka e, turinį prieš juos patalpindamos, tai mes kalbame tuo atveju ne apie platformas. Mes kalbame apie paslaugą, ir paslaugų teikėją, kuris turi tam tikrą atsakomybę. Tai gali būti YouTube e, pateikta informacija, YouTube'as atlieka tam tikrą kontrolę ir e, kai mes kalbame apie dalymosi platformas komisijos pasiūlyme, mes kalbame apie tokias platformas, kurios nevykdo jokios kontrolės, jokios eksantė kontrolės turinio atžvilgiu. O kalbant apie vartotojų sukurtą vaizdo medžiagą, tai gali būti pati vairiausia vaizdo medžiaga, pavyzdžiui, mano sunaus gimtadienio vaizdo klipas. Ir reikalauti tokios kontrolės, kai kalbame apie tokią didelę apimtį, tiesiog neįmanoma. Techniškai tą nebūtų įmanoma paiti. Platforma techniškai negalėtų to padaryti, o reguliuotojas taip pat negalėtų taikyti tokios taisyklės. Reguliuotojai jau šiandien e, turi e, sunkumų reguliuodami užsakomasias paslaugas, taigi įsivaizduokite dar tokį kiekį informacijos. Ir mes negalime tikėtis čia pasikeitimų, nes toliau yra kalbama apie tai, kad turinys turės būti klasifikuojamas, išskirstomas ir vėl galėčiau kaip pavyzdį pateikti savo sunaus gimtadienio vaizdo medžiagą, pavyzdžiui. Tokiu būdu e, bus prašoma iš anksto tikrinti visus, visas vaizdo medžiagas. Mes e, nematome, nemanome, kad e, elektroninės priekybos direktyva yra Biblija ar Koranas ar kažkas, bet nauji pasiūlymai jų tiesiog neįmanoma pritaikyti praktikoje. Dabar dėl reklamos taisyklių. Pavyzdžiui, kontrolės YouTube. Kitas dalykas - produktų rodimas ir remimas. Transliuotojai gali daryti tam tikras išimtis. Dabar įsivaizduokime, kad mes primesime transliuotojui, kuris neturi jokios kontrolės, kalbant apie produktą, jį kontroliuoti. E, komisija visiškai pritarė pagrindiniam tikslui, mes norime apsaugoti savo vaikus, norime apsaugoti vartotojus, tačiau reikia išsaugoti techninius aspektus, taisyklės turi būti pritaikomos. Kalbant apie reguliuotojų nepriklausomumą, buvo malonu išklausyti jūsų nuomonės. Labai svarbu užtikrinti e, tai, kad reguliuotojai būtų atskirti nuo valdžios institucijų. Kitas dalykas, e, kad reguliuotojai turi būti atskirti nuo kitų ekspertinių grupių. Dėl reklamos. Komisijai e, buvo suteiktas vaidmuo išanalizuoti lankstumo nuostatas. Jeigu mums nepavyks to pasiekti, tai mes turėsime dar daugiau reguliavimo. Turime prisiminti, kad tai yra minimalaus harmonizavimo direktyva. Mes matome, kas vyksta rinkoje. Transliuotojai paprastai patys save reguliuoja, nes jeigu reklamos bus per daug, žmonės rinksis Netflix ir taip toliau. Tokia yra rinka. Tačiau jeigu yra valstybė narė, kuri mato, kad rinka nesiplėtoja, tai valstybė narė pati gali nuspręsti taikyti griežtesnės taisyklės. Bet mes turime apibriežti minimulės taisyklės. Taip pat turime prisiminti, kad didžiausia pajamų dalis ateina iš reklamos dėl Europos kūrinių populiarinimo, dėl rinkliavų klausimo. Reikia patikslinti, kad straipsnis susijęs su rinkliavomis tiesiog patikslina egzistuojančius teisės aktus. Tokio tipo rinkliavos Komisija visiškai neseniai prieėmė sprendimą pritaikytą nacionaliniai valstybei. Ir jame yra patikslinamos rinkliavos ir jos nėra privalomos. Mes patiksliname, kad valstybės narės turi tokias galimybės, bet yra ir kitų pajamų gavimo šaltinių. Norėčiau dar daugiau pasisakyti, bet e, nenorėčiau viršyti man skirto laiko limito, leidimo nukrypti nuostatos. Kalbama apie pažeidimus, apie vos vieną pažeidimą, jeigu bus pažeidimų ne vienas, bet e, keletas, tai tokiu būdu reikia labai išsamei pagalvoti apie tokias griežtas priemonės kaip kanalo transliavimo nutraukimą. Mes reikalavome trijų pažeidimų, bet pasiūlyme mes taip pat numatome skubos procedūros taikymą ypatingais atvejais, kai procedūra būtų išnagrinėjama greičiau. Tuo baigsiu savo pasisakymą. Ačiū. Taip mes neturėtume prarasti progos e, nurodyti, kas yra atsakingas už platformas. Tai yra gera proga, nes e, negalime palikti tokios pilkos zonos. Turime rinkoje apibriežti aiškias atsakomybės ir išvengti tos rinkos rizikos. Tai čia tokia buvo mano mintis, o dabar kreipiuosi į pranešęs, kas pirmoji norėtų pradėti. Sabin. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už šiandieninės diskusijas. Man atrodo, daug kas paaiškėjo, išryškėjo pozicijos ir kiek pozicijos keisis per ateinančias kelias savaitės, pažiūrėsime, bet turime pasirūpinti, kad tai, kas buvo pasakyta per šios kelis posėdžius ir kaip, kaip viskas klostysis ateityje. Tai vienas rytis - ergas silpninimas, o kontaktinio komiteto ir kontaktinio komiteto stiprinimas. Aš manau, kad praeitą kartą mes jau aiškiai pasakėme, kad mes nekalbame apie tai, kad norime susilpninti ergą dabartinėje pozicijoje. Mes čia tiesiog bandome surasti pusiausvyrą tarp techninio darbo ir to, dar, ta, to darbo, kurį atlieka erga kaip techninė organizacija. Galbūt nebūtinai kaip institucija, bet kaip valdžios institucija, bet kaip komitetas. Na, o kalbant apie gyvenimo politinį vertinimą, gyvenimo visose valstybės narėse vertinimą, tai kontaktinis komitetas ir erga, mes aiškiai sakėme, teiks ataskaitas ir juos išklausys komisija. Apie tai kalbama 88-ame pakeitime. Mes kalbame apie Europos parlamento narius, kurie irgi dalyvautų kontaktinio komiteto darbe. Tai būtų toks kaip ir politinis vertinimas. Visais lygmenimis, ne tik valstybės konkrečios požiūris būtų pristatomas. Aš manau, kad į tai reiktų atsižvelgti ir taip pat erga taip pat turi teikti uh, savo nuomonės. Mes praeitą kartą sakėme, kad padarėme klaidą dėl to, kad erga e, prane... ataskaita neturi būti kontaktinėme komitete tvirtinama. Tiesiog kontaktinio komiteto ataskaitos turi būti teikiamos ergai. Ir ne, kontaktinio komiteto ataskaitos neturėtų būti teikiamos ergos. Ergai, kad visi būtų vienodame lygmenyje. Mes uh, E, pirmiausia, buvome padarę tą klaidą, dabar ją ištaisėme. Toliau kitas e, klausimas dėl 85 pakeitimo, jeigu teisingai prisimenu, kur mes sakome, kad valstybės narės neturėtų daryti įtakos redakciniams sprendimams ar redakciniams pasirinkimams ar formatams. Aš manau, kad tai visiškai teisinga, nes nepriklausoma institucija neturėtų kištis į redakcinius sprendimus, tiesiog ji turi rūpintis, kad programa, kuri yra transliuojama, atitiktų direktyvos nuostatas. Bet neturėtų būti kažkokia tai iš ankstinė redakcinio turinio atranka. Tai yra žiniasklaidos žurnalizmo laisvė, žodžio laisvė, nuomonės reiškimo laisvė. Taigi mes čia tiesiog teigiame, kad reikia laikytis teisinių reikalavimų ir tai yra pagrindinis už, uždavinys, nėra jokios anks, iš anksnės atrankos ar kešimos į redakcinius procesus. Mes turime tai akcentuoti ypatingai atsižvelgiant į tai, ką matėme, kalbant apie pastarasias tendencijas Europoje. Dabar ex ante ir ex post vertinimas, kalbant apie vaizdo dalymosi platformas. Čia irgi ne, nekalbam apie tai, kad reikia prieš renginį vertinti, tik ex ante vertinti vaizdo įrašą neturėtų būti iš anksto žiūrima, vertinama ši medžiaga. Po to tik tai gali būti teigiama, kad štai ši medžiaga gali būti pavojinga nepilnamečiams ir gali būti rodoma tik tai prižiūrint tėvams. Galbūt kažkokia etiketė, apsaugos mechanizmas gali būti numatomas. Taigi tokie dalykai turėtų uh, atitikti mūsų savireguliavimo kodekso nuostatas ir tokie dalykai gali būti įmanomi vaizdo dalymosi platformoms, kad būtų galima apsaugoti vartotojus, nepilnamečius, bet tai ne eksantė kontrolė, o ekspost kontrolė. Kaip, tarkim, televizijos programuose ekspost vyksta vertinimas, tą daro žiniasklaidos institucijos. Negali būti jokio kišimosi prieš parodant tą vaizdą ar tą medžiagą. Bet tarkim, jeigu kyla sunkumų, tuomet žiniasklaidos institucijos tam ir sukurtos, kad išspręstų tas problemas. Na, o dėl kitų dalykų, tai tikrai aš laukiu tolesnių diskusijų ir įsivaizduoju, kad seksis neblogai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir esu įsitikinusi, kad mums pavyks rasti tinkamiausią variantą. Dėkuoju. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank äh, an die äh, Berichterstatter. Taip pat norėčiau padėkoti. Padėkoti šešėliniams pranešėjams, taip pat ir visiems kitiems šiandien kalbėjusiems. Mano nuomonė, diskusijos buvo geros. Gaila, kad keletas šešėlinių pranešėjų turėjo išvykti anksčiau. Manau, kad jiems bus galima tą perduoti. Niekas nenori cenzūros, niekas nenori eksantė kontrolės. Visi, kas mane pažįsta, žino, kad aš alergiška bet kam, kas yra susijęs su cenzūra. Aš noriu užtikrinti, kad tai taptų neįmanoma. Jeigu teikiama informacija, žalinga informacija ir operatorius apie tai sužino, tai žinoma, reikia į tai reaguoti. Helga labai svarbu klausimą iškėlė. Kada operatorius apie tai sužino? Viskas, aišku, priklauso nuo naudojamo algoritmo. Algoritmas reaguoja į paieškos algoritmą signalą. Ir turinys, kuris yra pateikiamas tam tikroje aplinkoje, Ir jeigu mes nustatome tokią tvarką, tai tuomet turime, galime reikalauti, kad operatorius reaguotų mums reikia sustarti dėl tinkamos formuluotės. Tokiu būdu galėsime pasiekti savo tikslų. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie vaizdo medžiagos dalymosi platformas. Mes žiūrime ir kitas formas. Žinoma, kad reklama turi būti aiškiai atskirta nuo programų ir žiūrėtojai stebėtojai, žiūrovai turėtų suvokti, kas yra programos, o kas yra reklama. Aš manau, kad mūsų reikalavimai yra įgyvendinami. Taip pat reikėtų kalbėti apie jaunimo apsaugą ir neapykantą kurstančius pasisakymus. Todėl komisija norėjo įtraukti vaizdo medžiagos dalymosi platformas į šią direktyvą. Buvo bandoma rasti sprendimą šiai problemai. Aš galėčiau kalbėti apie socialinę žiniasklaidą, taip pat ir Facebooką, bet e, manau, kad šiais klausimais reikėtų kalbėti išsamiau su tai žmonėmis, kurie teikia tokius pasiūlymus. Šiuo metu manau, kad tokios mintis nėra tinkamos. Ta pati galėčiau pasakyti apie lošimus. Jeigu mes norime išplėsti taip plačiai šitą direktyvą, galiausiai nepasieksime numatytų tikslų. Erga, nepriklausomumas. Nekartą esame sakę, kad šie klausimai yra labai svarbus, mes vertiname ergos dirbamą darbą. Ir manau, manome, kad gera mintis apibriežti šį klausimą šioje direktyvoje. Šiuo metu nėra su tam skirtų teisės aktų. Galbūt mes padarėme kažkokių klaidų, mes patikėme savo pakeitimus ir aš manau, kad toliau mes judėsime teisingai. Dabar dėl reklamos ir dėl didesnio lankstumo. Mes žinome, kad internete galima talpinti tiek reklamos, kiek norima. Internete nėra jokio reguliavimo. O kalbant apie privatų televizijos kanalą, toks kanalas investuoja lėšas, rengia programas ir jie turi turėti galimybių gauti pajamas. Ir viena iš tokių galimybių yra reklama. Kai kurie tiekėjai nori griežto reikalavimo, kiti nėra reguliuojami apskritai. Mums reikia numatyti vienodas sąlygas. Ir tokiu būdu arba tos sąlygos turi būti visiškai vienodos, arba tokio reguliavimo apskritai reikia atsisakyti. Todėl mes galime kalbėti apie reklamos lankstumą, kalbant apie tradicinius televizijos kanalus. Tai galėtų būti tinkamas pasirinkimas. gali būti parodoma vos viena reklama žiūrint filmą arba dešimties minučių reklama. Galbūt galima nuo 20 minučių pereiti prie 30, man tai nekeltų jokių problemų. Yra įvairių galimybių, bet mes negalime sakyti, kad atsisakysime pažadų, kuriuos davėme praeitįje. Mes norėjome didesnio lankstumo todėl kad pagrindinis mūsų tikslas buvo vienodos veiklos sąlygos. Taigi šį klausimą mes keliame jau ne pirmą kartą. Ir šios kadencijos parlamentas turėtų dar kartą jų pasisakyti. Manau, kad mes galime pasiekti tinkamą ir subalansuotą sprendimą šioje srityje. Galbūt turinio tiekėjai apsispręs, kaip jie nori paskirstyti reklamos laiką, nes jie patys žino, ko jie siekia ir kokios yra jų sprendimų pasiekmes. Aš manau, kad mes ir patys dažnai tiesiog nežiūrime reklamų, perjungdami kitą kanalą ar panašiai diskutuosime ir ateityje, be jokios abejonės tikiuosi teigiamų rezultatų ir tikiuosi, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva bus gera direktyva taikoma ilgą laiką. Ačiū. Dėkoju abiejoms pranešėjom, man patiko ir ta visa mūsų diskusija, daug naudingų dalykų ir taip pat noriu padėkoti ir už jūsų komentarus, atsakymus, ačiū ir komisijai, kuri prisijungė prie mūsų pokalbių ir noriu informuoti, kad mūsų kitas posėdis bus lakryčio 28.3 val. po pietų. Dėkoju visiems jums, vertėjams, sekretoriatui ir iki pasimatymo.